matau, kad mūsų tikrai daug susirinko. Šiek tiek vėluojame, todėl iš karto pradėsime. Vakar nespėjome išnagrinėti 15 darbo tvarkės punkto ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimas. Jį dėja turėsime nukelti į kitą posėdį, nes šią savaitę tam nėra laiko. Taigi periname prie 16 darbo tvarkės punkto. Tai yra baltymų deficitas ES. Kaip išspręsti šią ilgalaikę problemą? Tačiau Kris Deivis nori pasakyti dėl darbo tvarkos, prašau. Uh, I, I Aš manau, kad vakarykštis posėdis, kuriam pirmininkavote jūs ir vicepirmininkė, vyko labai puikiai. Mes labai daug klausimų aptarėme, viskas buvo labai gerai, tačiau kad vėl nepriejome prie to punkto dėl įgyvenimo Tai yra didžiulė problema daugeliu iš mūsų. Mes dažnai sakome, kad turime užtikrinti, jog teisės aktai bū, turi būti įvykdomi, praktikoje turi būti įgyvendinami. Ir dabar um, tie klausimai vėl į darbo tvarkės pabaigą įdėti buvo ir antrą kartą mes to klausimo neįveikėme. Uh, Aišku, tai reiškia, kad ir komisijos e, klausimų laikas yra pakankamai išvaistomas. Mm, aš nežinau, ar jums tinka toks variantas. Dabar mums vėl pasakoma, kad e, mes turėsime tik tai kovo mėnesį prie tų klausimų sugrįžti, o jau šeši mėnesiai gal praėjo kai kurių klausimų pateikimo atveju. Tai kaip tada bus, kaip būtų galima iš tikrųjų pasirūpinti, kad tiem klausimam būtų tinkama pakankamai laiko. Aš visiškai sutinku su jumis mes galbūt rytoj koordinatorių posėdėje galėtumėm apie tai pagal, pakalbėti, nes šiandien vėl mus spaudžia laikas, turi ateiti ministrai ir kaip su jais susitarta, jiems yra numatytas laikas e, mūsų komiteto posėdžio darbo tvarkiai. Kristi rytoj pabandysime pasiaiškinti, ką galima padaryti. Toliau 16 punktas, baltymų trūkumas. Mūsų pranešėjas buvo Šaba. Taigi galime pradėti balsuoti. Šeštas pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas. Balsavimas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta Atmesta. Patikrinsime. So, Abstimmung beendet. Ar baigėte balsuoti? Matosi akivaizdžiai, kad atmesta. Toliau ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Septintas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Toliau konsoliduotas pakeitimas C2. Kas už? prieš susilaiko priimta. Toliau dvyliktas pakeitimas. Horsto Šnerharto, kas už? Prieš susilaiko atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už? prieš, susilaiko atmesta. 14. Kas už? Prieš, susilaiko atmesta. 15. Kas už? Prieš, susilaiko atmesta. 16. Dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už? prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Konsoliduotas pakeitimas C3 kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau 25 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Konsoliduotas pakeitimas C1 kas už, prieš, susilaiko priimta. 32 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 33 kas už, prieš susilaiko atmesta. Konstatuojamosios dalis, pirmoji, pirmoji pataisa kas už, prieš susilaiko priimta, antroji pataisa kas už, prieš susilaiko atmesta, trečias pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau galutinis balsavimas, balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 39 už, ne vienas prieš, 11 susilaikusių Taigi sveikinu pranešėją, pona Šabas Andor Tabadži. Toliau kitas darbo atvarkės punktas yra 17 darbo atvarkės punktas, tai yra sveikatos priežiūros skirtumų mažnymas Europos Sąjungoje. Pranešėja yra Edita Strela. Pranešėjai suteikiama žodis dviem minutėm. muito Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau padėkoti kolegoms, o ypač šešėliniams pranešėjams. Iš tiesų jų pasirengimas bendradarbiauti padėjo mums parengti 14 kompromisinių pakeitimų. Ir visa tai labai supaprastina balsavimą, nes anksčiau buvo pateikti 204 pakeitimai ir be to dar e, kelių, dviejų komitetų nuomonės buvo, FAM ir KOM komitetų nuomonės buvo pateiktos. Taigi šie kompromisiniai pakeitimai supaprastina tekstą, jų dėka pavyko išvengti kartojimosi. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį dar į keletą aspektų dokumento vertimo į portugalų kalbą. Čia yra tam tikrų terminologinių neiškumų, juos reiktų pataisyti. Pavyzdžiui, 51 dalyje, kur kalbama e, kvidadoš intens, intensos, reiktų vadinti kvidadoš diferencijados. Taigi dėkoju sekretariatui už palaikymą. Tokias problemas mes sprendžiame paprastai kaip įprasta. Dabar balsuojame 72 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmesta 73, kas už. Prieš susilaiko atmesta 74, kas už. Prieš susilaiko atmesta 75, kas už. Prieš susilaiko priimta. Moterų reikalų komiteto pakeitimas M1, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas antrajai daliai, kas už šį kompromisą, kompromisinį pakeitimą, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau Septintas kompromisas. Kas už septintąjį kompromisą? Kas prieš susilaiko priimta. Toliau. Ketvirtasis kompromisas. Kas už jį? Kas prieš susilaiko priimta. So, weiter geht's mit. Uh... Toliau. FAM 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. FAM 17, kas už, prieš, susilaiko priimta. 89 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji B dalis imko O6 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko O8, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko O9, kas už, prieš susilaiko priimta. Yra pateiktas konsoliduotas pakeitimas numeris 6, kas už šį pakeitimą, prieš susilaiko priimta. Ketvirtoji B dalis, 103 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Imko O24, kas už, prieš, susilaiko priimta. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 106 kas už, prieš, susilaiko Patikrinsime, balsuojame dėl 106 pakeitimo. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Reikėjo patikrinti 28 už 27 prieš. Priimta. Toliau 107 pakeitimas kas už prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau kitas puslapis, moterų reikalų komitetas M29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 109 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Toliau. 118 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 119 kas už? prieš susilaiko atmesta. 157. Kas už? Kas už 157, kas prieš susilaiko atmesta. 120 ir 158 kartu, kas už prieš susilaiko priimta. Devintasis kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 122 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 129. Norite patikrinti? Balsuojame dėl 122. Apšimų bandit. Balsavimas baigtas. Priimta. 129 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 132 129. Atsiprašau, pirmininkė, iškilo problema. Aš balsavau dėl 129 ir balsavau už 122. Tačiau panašu, kad jūs kalbate apie 129. Tai dabar nebesusigaudau, už ką aš balsavau, kas čia atsitiko. Frau de Brun hat gerufen ček bei 122 und da habe ich 122. Aš sakiau, kad balsuojame už, dėl 122 pakeitimo. No, e taip, taip, tas tiesa, bet tada perėjot prie 129. O, aš galvoju, kad aš dar balsuoju 122. Yra nesusipratimas, todėl balsuojame dar kartą. 122 pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuojame, tikriname 122 pakeitimą. 122. Pradedame balsuoti. Abstimmung ist beendet. Balsavimas baigtas. Buvo nesusipratimas, taigi atmestas šis pakeitimas. Man taip pat buvo susidaręs įspūdis, kad atmesta. Dabar 129 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 132 kas už, prieš susilaiko priimta. M5 kas už prieš susilaiko atmesta. Moterų reikalų komiteto 11 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. 14 moterų reikalų komiteto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. FAM 26, kas už, prieš, susilaiko, priimta. FAM 28, kas už, prieš, susilaiko, taip pat priimta. Bal... Norite patikrinti FAM 28? Gerai. Ähm, beendet. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai priimta. 11 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Toliau 12 puslapis. 143 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 144 kas už, prieš, susilaiko priimta. Norite patikrinti gerai, balsuojame dėl 144 pakeitimo. beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. FAM septintas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. FAM devintas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. FAM dešimt kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. FAM 15, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 11, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 12, 13, e, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 17, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 148 kas už, prieš susilaiko priimta, 149 kas už, prieš susilaiko priimta, imko 7 kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 16, kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 18, kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 19, kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 22, kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 26, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 29, kas už, prieš, susilaiko priimta. 151, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 152 kas už, prieš, susilaiko priimta, 153 kas už. Prieš susilaiko patikrinsime. Balsuojame dėl 153 pakeitimo. Ja. Apštimum beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 154. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 155. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 160 Norite patikrinti? Taigi balsuojame dėl 155. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 160. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Imko 20, 23. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 161. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 162. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 163. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 164, kas už. 164, kas už. Prieš, susilaiko atmesta. 104 pakeitimas, kas už Atsiprašau, šitas atkrenta dėl to, kad 163 patvirtiname. Taigi toliau 165. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 166. Kas už? Prieš susilaiko priimta. FAM 12. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Toliau 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 173, kas už, prieš, susilaiko priimta. 174, kas už, prieš, susilaiko priimta. 175 kas už, prieš, susilaiko priimta. 176 kas už, prieš, susilaiko priimta. FAM 22 kas už, prieš, susilaiko priimta. 177 kas už, prieš susilaiko priimta. 178 kas už, prieš susilaiko priimta. FAM 30 kas už, prieš Dabar jūs šiek tiek tingėjote, tai dar kartą. FAM 30, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 27, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 183. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 184. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 185. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 186. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 188 kas už, prieš susilaiko atmesta. 189 yra kalbinis pakeitimas, taigi balsuojame dėl 190, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 191, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 192, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 193 kas už, prieš susilaiko atmesta. 194 kas už, prieš susilaiko atmesta. 195 kas už, prieš susilaiko priimta. 197 kas už, prieš susilaiko priimta. 198 kas už, prieš susilaiko priimta. 199 kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 28 kas už, prieš susilaiko priimta. 200 pakeitimas atkrenta. Balsuojame dėl 201, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 202, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. FAM 23, kas už, prieš, susilaiko, priimta. FAM 24, kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 30 kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 32 kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau Citat, įtrauka numeris vienas, kas už, kas prieš, e, susilaiko primta. Toliau antroji, kas už, prieš, susilaiko primta. Trečioji, kas už, prieš, susilaiko primta. Ketvirtoji, kas už, prieš, susilaiko primta. Penktoji, kas už, prieš, susilaiko primta. Šeštoji, kas už, prieš, susilaiko primta. Septintoji kas už, prieš susilaiko priimta. FAM pirmas C pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. FAM 6C. Kas už, prieš susilaiko priimta. FAM 7C. Kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau konstatuojamosios dalis. Aštuntoji kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtoji kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintoji kas už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktoji kas už, prieš, susilaiko priimta, 12 kas už, prieš susilaiko atmesta, 13 kas už, prieš susilaiko atmesta, 14 kas už, prieš susilaiko priimta, 15 kas už, 15 atkrenta, atsiprašau, 16 taip pat. Toliau balsuojame dėl. Aha. Weiter geht's mit 21. Toliau 21. 21 konstatuojamoji dalis, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 23 kas už prieš Atsiprašau, dar kartą 23 konstatuojamoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 24 kas už? Prieš susilaiko priimta. 25 kas už? Prieš susilaiko atmesta. 26 kas už, prieš susilaiko atmesta, 27 kas už, prieš susilaiko atmesta, fam d kas už, prieš susilaiko priimta, 28 kas už, prieš susilaiko atmesta. 29. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 30. Sutampa su 29. Toliau pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. nėra galo. Pas... 35. 35 konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaiko, primta, FAMF, kas už, prieš, susilaiko, primta, 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 40, kas už, prieš susilaiko priimta. 42. Kas už prieš susilaiko priimta. 43. Kas už prieš susilaiko priimta. Toliau kitas puslapis, 49 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 50 kas už prieš susilaiko priimta. 51 kas už prieš susilaiko priimta. 52 kas už prieš susilaiko priimta. 53 kas už prieš susilaiko priimta. 54 kas už, prieš susilaiko atmesta. FAMG kas už, prieš susilaiko priimta. FMK kas už, prieš susilaiko priimta. Tikriname K pakeitimą, kurį pateikė moterų komitetas. E Vienu EPP nariu per daug. Dabar viskas gerai. Trisdešimt vienas už dvidešimt septyni prieš, taigi priimta. Toliau FAM L. Kas už? Prieš. O liberalai susilaiko ar kaip? Taigi dar kartą, nes nematau, kaip keliate rankas, kas už FAML pakeitimą. Prieš susilaiko priimta. Toliau 55, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau JA konstatuojamoje dalis, 60 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta, antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 68 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 71 kas už, prieš susilaiko priimta. Taigi, baigiame šį maratoną ir balsuojame dėl viso dokumento, galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. S&D hat eine Stimme zu viel socialistų ir demokratų vienu balsu per daug. Dar vis vienu balsu per daug. Kažkas turi nebalsuoti iš socialistų frakcijos. Dabar gerai, balsavimas baigtas. 52 už, vienas prieš, septyni susilaikė. Sveikinu pranešėją ponę Editę Strelą ir visus, kurie jai padėjo. Tai tikrai labai svarbi tema sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas. Very good. You are very good. I like that, uh, how you're guiding me through the... So. Na kągi, Balsuosime dėl kito, kitos temos, taip pat svarbios temos. Tai yra gripo H1N1 valdymas 2009-2010 metais Europos Sąjungoje ir įvertinimas pranešėje Mišel Rifasi. Taigi pradėkime balsavimą. Komprom... Pirmasis kompromisas, kas už? Prieš susilaikysiai Primta. Kągi, tas pats puslapis, 14 kompromisas, puslapio pačioje, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antrasis puslapis, 86 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. F27 su žodiniu pakeitimu. Ir balsuojamas atskrai. Pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu, kas už? Prieš. Susilaikysiu į primtą. Antroji dalis nebereikia. 89 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikysiu į primtą. E, konsoliduotas antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Kitas puslapis, trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Šimtasis pakeitimas, kas už. Jis atsimtas. tačiau pranešė jį perėmė. Balsuokime. Šimtasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Penktasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai primta. Šimtas dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštasis konsoliduotas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 117 pakeitimas dvi dalis, pirmo dalis, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už? Prieš susilaikysi primta. 118 pakeitimas tas pat, pranešė jį perėmė, balsuokime kas už, prieš, susilaikys jį primta. 120 pakeitimas kas už, prieš, susilaikys jį atmesta. Septintas kompromisas kas už prieš, susilaikiusiai primta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 128 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Devintas kompromisas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. Dešimtas koncentralizuotas pakeitimas, kas už? prašymas dėl vardinio balsavimo. Na, pagal 27 straipsnio antroji dalies taisyklė, to turi prašyti ketvirtis narių, tai vadinasi reikia 16 narių, kurie atsistotų ir tuomet vyktų vardinis balsavimas. lygiai 16. Na kągi, vardinis balsavimas dėl šio dešimto konsoliduoto pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 17 už, 41 prieš, 2 sulaikysiai, atmesta. Na kągi. Kita Yra dar ir kita, 11 konsoliduoto pakeitimo versija, balsuokime dėl jo. Kas už prieš susilaikiusiai primta. Kągi, toliau 132 pakeitimas, kas už? Atsiprašau, 137. Kas už prieš susilaikiusiai primta. 149 už prieš susilaikiusi atmesta. 12 konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi primta. 150 atskirai žodinis pakeitimas dėl pirmosios dalies, kas už. Taigi, pirmoji dalis, kas už prieš, susilaikiusi primta. Dėl antrosios nebereikia balsuoti. 151, taip pat dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 152, kas už prieš, susilaikiusi primta. 153, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 154, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 13 kompromisas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 182 su žodiniu pakeitimu. Atsiprašau, 82 pasitaiso pirmininkas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Aštuoniasdešimt trečias kas už, prieš, sulaikysiu įprimta. 156, kas už prieš, susilaikiusi įprimta. 161, kas už prieš, susilaikiusi įprimta. 162, už prieš, susilaikiusi įprimta. 15 konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš prieš, susilaikiusiai primta. 169. Tas, kas už prieš, susilaikiusiai atmesta. 16 kompromisas. Kas už prieš, susilaikiusiai primta. 122. Kas už prieš, susilaikiusi primta. E, citacijos. Pirmasis pakeitimas Mišelis Rivešty. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Penktas balsamės atskirai, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Šeštas, Karin Kadbach, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 12 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 13 kas už, prieš, susilaikiusi primta. Aštuonioliktas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 22, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi taip pat primta. 23. Atskirai, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 24 su žodiniu pakeitimu atbalsamas atskirai, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Antroji dalis nebereikia. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikysi primta. 26, kas už prieš susilaikysi atmesta. 27, kas už prieš susilaikysi primta. 19 kompromisas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 37 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 38 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 39 dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. 49 Kas už? Prieš. Susilaikysi atmestą. 50. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. 51. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. 22. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 55. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 56, 57, 58 jie yra identiški, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 23 konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 66, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 67, dvi dalis, pirmo dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 68. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 69 ir 20 identiški, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 72 kas už. prieš, susilaikiusiai primta. 73 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Atmestas, prašau. Na kągi, galtinis balsavimas dėl keulių gripo. <coughs> Balsuokime elektroniniu būdu. size could be better. So, ja, beendet. 58. 58 už, 2 prieš, 1 susilaikys sveikinu pranešėja Mišel Rivazy. Merci, Monsieur le Président. Merci pour. Euh, Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems už balsavimą. Iš tikrųjų tai aktualus labai klausimas ir jeigu rytoj būtų kokia pandemija, tarkime, reikia užtikrinti gerą valdymą, skaidrumą, bendradarbiavimą iš valstybių narių. Ir yra tik vienas elementas, tai yra interesų konfliktas. Kaip žinote, Prancūzijoje yra didžiulis skandalas dėl interesų konflikto. Ir O mes dėl, e, dėl ekspertų paskelbimo ir būtent dėl atsiskaitimo, dėl pranešimo, būtent kadangi yra konfliktų interesas, e, interesų konfliktas, todėl aš prašiau vardinio balsavimo. Ačiū visiems kolegoms ir ačiū sekretariatui. Na, Turime ir kolegos Delvo klausimą. Ačiū pirmininkė, aš norėjau pasidžiaugti, kad e, galų gale turime tekstą, kuris, manau, tikrai atspindi ir vienos, ir kitos pusės interesus. Ir e, labai svarbu buvo turėti bendrą apibrėžimą ir jį viešai paskelbti. Aš noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėms, visiems, kas prisidėjo prie šio teksto rengimo. Ir noriu paminėti dar vieną tekstą kuris dar išlieka pirminėje rengimo stadijoje. Pagal 52 reglamento straipsnį, būtent siekiant užtikrinti nuoseklumą norėčiau pasiūlyti būtent pažiūrėti ir į tas visas savokas ir nuostatas ir jas atspindėti taip, kad būtų būtent pasiremiant mūsų dabartinio balsavimo rezultatais ir kad būtų tokiu būdu pasirengta galutiniam balsavimo plenarniai sesijai. Tai aišku, prasminga ir tai yra, kad konsultuomasiose dalyse, aiškinamoje dalyje nebūtų parašyta kitokie dalykai negu pagrindinėme tekste, taigi reikės viską dar sužiūrėti, tai padarys sekretariatas ir pranešė pranešėjo. Na, o po to visi galės dar sėki perskaityti, pasižiūrėti ir viskas suderinta. 19 darbo tvarkės punktas. Na, matote, kaip atrodo mano balsamų sąrašas. Spalvingas. Net ir aklas pirmininkas galėtų puikiai vadovauti balsavimams. So, Taigi 19 e, punktas BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti. Ana Rosbach yra pranešėja. Ir minutėlė, jei nori paaiškinti dalykus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo rengiant šią nuomonę. Tiesą sakant, daug ką norėjau suformuluoti for, pozityviau, tačiau prasta žinia yra štai kokia. Vakar vakare ir šiandien ryte gavau elektroninių pašto žinučių ir keltas kolegų kreipėsi mane ir nurodė, kad jie čia tarsi pasiskirsti skirtingas stovyklas, susikaus, bet tai tinka. Tai prastas laikas tam daryti, tai nėra jo tema ir ji buvo tiek ilgai uh, e, svarsytinių temų sąraše, jai nebus skiriama dėmesio, o dabar jau tikrai reikia imti žingsnių. Tai yra pirmasis žingsnis siekiant to, uh, ko turime pasiekti. Na ir kadangi tai yra tik pirmas žingsnis, o jau čia norime nuleisti rankas ir viską mesti į šiukšlių dėžę, tai liūdna. Na, bandykime neiš... neapsispręsti dėl savo pozicijos, aš ar už, ar prieš, bandykime galbūt susitarti, siekime konsensuso balsavimo metu, nes mano manimu, tai tikrai tik pirmas žingsnis. Ir tik tais Tuomet, kai jau renksime maštabus, kriterijus, principus, tai tuomet jau galima lipti ant apkasų ir kovoti, o dabar tai tik pirmas žingsnis. Dėkuoju pranešėjai. Na, pažiūrėsime, koks bus balsamo rezultatas, kaip jo metu elgsis kolegos. Taigi 17 pakeitimas, Vitorio Prodikas už. prieš, susilaikiusi atmesta. Ekon 9, kas už, prieš, susilaikiusi rodos primta, pasitikslinkime. Um beendet. Balsavimas baigtas. Ah. Abgelehnt. Ja. Atmesta. Tokie pavieniai balsavimai. 20 pakeitimas kas už? Prieš. Enthaltungen. Susilaikysiai pasitikslinkime. Ne viskas aišku. Abstimmung beendet. Abgelehnt. Balsamas baigtas atmesta. 21 dafür. 21 kas už. Dagegen. Prieš susilaikiusi. 23. prieš susilaikė primta. 24 kas už, prieš susilaikėsi primta. Dvidešimt antras kas už, prieš, susilaikysi primta. 27 kas už, prieš, susilaikysi atmesta. 26. Kas už? Prieš. Atmest, atmesta neužtikrintas vertimas. Nėra vertimo į anglų kalbą. Ar dabar jau viskas tvarkoja? Taip. 26. Pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas, ne, ne geriau atmesta. 26, 28 e, e, kas už. Prieš. Susilaikysiai primta. 25 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Ekin 4 kas už, prieš, susilaikiusi primta. MPL 11 kas už, prieš. Atmesta. 29 kas už prieš susilaikiusi primta. 30 kas už prieš susilaikiusi primta. 31 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 32 kas už prieš, susilaikiusiai primta. 33 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 34 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime dėl 34. Balsavimas baigtas. Atmesta. 35. Kas už? Prieš. Sulaikiusi atmesta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Ekon 14. Kas už? Prieš susilaikiusiai priimta. 37. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 38. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 39. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 40. Kas už? prieš, susilaikiusi primta. 41. Kas už? Prieš, susilaikiusi atmesta. 42. Kas už? Prieš, susilaikiusi primta. 43. Kas už? Prieš, susilaikiusiai primta. MPL 13 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Ekon 16 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime dėl Ekon 16. beendet. Knap, aber dennoch. Na, nedidelis skirtumas, bet primta. 45. Kas už? Prieš. Susilaikysiu į atmestą. 46. Kas už? Prieš. Susilaikysiu į atmestą. 48 kas už prieš susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 48. Bandit. Balsamas baigtas atmesta. 47 kas už prieš, susilaikysi primta. 49 nebereikia. 50 kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. Konceptinė kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. 51. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Ekandu. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Ekandu 3. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Į 3. Kas už? prieš, susilaikysi primta į 3-5, kas už, prieš, susilaikysi primta į 3-6, kas už, prieš, susilaikysi primta į 3-7, kas už, prieš, susilaikysi primta. Į 30, kas už, prieš, susilaikysi primta į 311, kas už, prieš, susilaikiusi primta. MPL 6, kas už, prieš, susilaikiusi primta. MPL 8, kas už, prieš, susilaikiusi primta. MPL 11, kas už, prieš, susilaikiusi primta. MPL 12, kas už prieš susilaikiusiai priimta. MPL 16, kas už prieš susilaikiusiai priimta. MPL 17, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikiusiai priimta. Antroji dalis, kas už prieš, sulaikiusi primta. Ekon 15 kas už, prieš, susilaikiusi primta. MPL2 kas už, prieš, susilaikiusi primta. Toliau. Devintoji pastraipa, 52 pakeitimas, kas už, prieš, Na, tarsi iki 52. Kas už? Prieš. Susilaikiusi pasitikslinkime elektroniniu būdu. Beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 55. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime dėl 55. Balsamas baigtas. Na, nedidelis skirtumas, bet primta. Toliau. Įtrė vienas, kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Rygi 2, kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Ekon 1, kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Ekon 8, kas už? Prieš susilaikiusi primta. Ekon 11, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 56, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 57, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 58, kas už, prieš, susilaikysiu atmesta. Į 12, kas už prieš, susilaikysiu primta. Į 14, kas už prieš, susilaikysiu primta. MP5, kas už prieš, susilaikysiu primta. 59, kas už prieš, susilaikiusi primta. 60 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 61 balsavimas atskirai, dvi dalis, pirmo dalis kas už, prieš, susilaikiusi primta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikiusi primta. 62 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 63 kas už, prieš, susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 63. Balsavimas baigtas. Primta. Dėl 65 nebereikia. Ne. Taigi 65. Kas už? Prieš suslaikiusiai dėl 65 pasitiksinkime elektroniniu būdu. Mm, balsamas baigtas. Primta. 64 kas už, prieš, susilaikysi atmesta. 66 <coughs> kas už, prieš, susilaikysi įprimta. 67 kas už, prieš, susilaikysi atmesta. Įtra 4 kas už, prieš prieš, susilaikiusiai primta. MPL 1 balsamas atskirai, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. MPL 9, kas už, prieš, susilaikė primta. Ampel 10 kas už, prieš, susilaikysi primta. Ekon 5 kas už, prieš, susilaikysi primta. Regi 1 kas už, prieš, susilaikysi atmesta. Regi 3 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Regi 5, kas už, prieš, ar čia per greitai, dar sėkiai, regi 4. Ar pasitikslinkim elektroniniu būdu, tada regi 4. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirta, regi ketvirtas nepalaikytas. Regi penki. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. Pasitikslinkime dėl regi penki. Balsavimas baigtas. Primta. Regi 6. Buvo dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaikysi primta. Antroji dalis, kas už. Prieš susilaikysi primta. Trečioji dalis, kas už prieš susilaikysi primta. Regi septyni, kas už prieš. Susilaikysi pasitikslinkime dėl regi septyni. Balsamas baigtas. Atmestam. 44 mm, kas už. Prieš susilaikiusi primta. Na, 63 ir 39 yra identiški, kas už. Prieš susilaikiusi primta. Pasitikslinkime dėl 63 ir 39. Balsamas baigtas. Na, aišku, yra apvaizdu, patvirtinta. Toliau, regi 9, kas už Regi 9. Kas už? Prieš. Atmesta. Regi 10. Kas už? Prieš. Suslaikėsi. Atmesta. Regi 11. Kas už? Prieš. Susilaikėsi. Primta. Regi 12. Už. Prieš susilaikiusiai primta. Ekon 6. Kas už prieš? Susilaikė. Atmesta. Ekon 12 nebereikia. 9.1. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 9.2. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 9.3. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 9.4. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 9.5. Kas už? prieš, susilaikiusiai primta. 96, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Ekon 10, kas už, prieš, Nelabai aišku, pasitikslinkime dėl ekon 10 elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Eko 13. Kas už? Prieš. Sulaikiusi priimta. MPL 3. Kas už? Prieš. Sulaikiusi priimta. ITRE 15 dafür. ITRE 15 kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. ITRE 16 kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. 68 kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. 70. Pasitikslinkime dėl 68. Baigta. Primta. 70. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 71. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 72. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 74. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 75 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 76 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 77 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 79 kas už, prieš, sulaikė priimta. 78 kas už, prieš, susilaikėsi priimta. 80 kas už, prieš, susilaikėsi priimta. 81 kas už prieš susilaikiusiai primta. 82 kas už. 61 primtas. Pasitikslinkime dėl 81. Baigta atmesta. Labai akivaizdžiai. 62. Kas už? Prieš. Sulaikysiai primta. 64. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 85 kas už, prieš, susilaikiusiai Pasitikslinkime dėl 85. Baigta. Atmesta. 66. Kas už? Prieš. Sulaikysiai primta. Konstatuomasis dalis. Pirmoji, kas už prieš susilaikiusi primta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi primta. Tre... Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi primta. Cen 2 itre. Už prieš sulaikiusiai primta. Situacija 1 empl. Kas už? Primta. Antroji trauka empl. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Toliau. A. Konstatumo dalis. Penktasis pakeitimas. Autoris Vitorio Prodikas už. Prieš. Susilaikysi atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysi atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikysi primta. Na, kaip ir aišku. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysi atmesta. MPA, kas už, prieš, susilaikysi primta. Itra A. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Dešimtas. Kas už? prieš, susilaikiusi primta. Jeigu norime, galime ir, pasit... Norit, galime ir pasitikslinti dėl dešimto. Balsamas baigtas. Primta. Dvyliktas kas už prieš, susilaikysi atmesta. 14 kas už, prieš, susilaikysi, pasitikslinkime dėl 14. Baigta. Primta. 15. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Empel B. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 16. Autorius Horst Schnellhardt. Kas už? prieš, susilaikiusi primta. MPLC, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. MPLC atmesta. ITRA C. Kas už prieš, susilaikiusi primta. MPLD. Kas už? prieš, sulaikiusiai primta. Į 3D, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Na kągi, galtinis balsavimas. Dėl šio pranešimo balsuokime. Balsavimas baigtas. Penkiolika už, trisdešimt keturi prieš, vienuolika susilaikiusiai. Na kągi, dėja, tenka pranešimą mes iš užlidėžę. Prašau, žodis pranešėjai. Ja, nu ser man jo tydeligt, at øh, vi egentlig ikke ønsker noget. Kadangi iš, tokios, iš, to, iš tokio rezultato matome, kad mes nerimtai žiūrime į tokią temą. Tai buvo vis tik tai tikrai politinė kova iš apkasų ir nors aš bandžiau iš šią problemą pažiūrėti nepolitiškai, e, norėjau pažiūrėti realistiškai, tačiau to nepavyko. Man tikrai labai gaila, kad nenorėjote manęs palaikyti, aš šiek tiek nusivylusi, bet galbūt pabandysime kitą kartą, jeigu norėsime kažką nuveikti šioje srityje. Tačiau Šiuo metu e, situacija tikrai primena ideologinį kavą, e, karą. Taigi bandysime kitą kartą kažkada vėliau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, taip kartais būna politikoje, nie, niekas negarantuotas, kad bus sėkmė. Vitorijo Prodi. Grazie, prezidente. Un'osservazione come... Ačiū, pirmininkė. E, norėjau pakomentuoti. Kaip šešėlinis pranešėjas, ką bandžiau padaryti, bandžiau labai detaliai pažvelgti mm, į šį dokumentą, pilnai suvokdamas jo visą svarbą, nes tai yra vienintelis būdas, kaip mes galime suprasti visus vykstančius pasikeitimus ir mūsų ribotų išteklių visą reikšmę. Tai dėl to reikalingi labai radikalūs pokyčiai. Iš esmės turi keistis civilizacija, turint omenyje su kokiu kokiais apribojimais, su kokiamis kliūtimis mes dabar susidurėme. Mes negalime toliau tęsti visko taip, kaip iki šiol turiuomenį ir pramonį ir taip toliau. Būtina atsižvelgti į tai, kad visiems reikalingos konkrečios prekės, visa ta kuriama gerovė, bet tai reiškia, kad civilizacija turi visiškai keistis, turi keistis tai, kaip veikia ir masto mūsų visuomenės. Mums e, reikalinga suvokti visas tas transformacijas ir būti pasirengus pokyčiams kai eina kalba apie materialinės e, gerybės, vartojimo prekes, turime galvoti apie tą apčiuopiamą dalį, kad visą tai reikės pakeisti ir tai mūsų laukia milžiniškos kovos ateityje. Mūsų svečias jau atėjo, tačiau dar du kolegos nori pasakyti, Korin Lepaš ir Horst Schnellhardt. Jeigu kalbėsite trumpai, tai suteiksiu jums žodį. Ačiū pirmininkė. Kaip uh, Aldė šešėlinė pranešėja puikiai supratau, jog buvo bandoma šį pranešimą tiesiog nuskandinti, o klausimas labai svarbus, aš pritariu tam, ką pasakė ponas Prodi, kai eina kalba apie tokį dalyką, visuomet susidarėme su tais, pač, su tais pačiais klausimais ir tai, kad tas pranešimas yra visiškai atmestas, gali būti interpretuojama kaip tai, kad Europos parlamentas e, galvoja, kad galbūt ši tema nėra jau tokia ir aktuali tai nėra tokia reikšminga tema. Aš manau, kad vis tik tai reikėjo bandyti pasiekti kompromisu ir na, kad regi tie bandymai skandinti šį dokumentą nebūt, nepavyktų. Na, nebuvo tų kai kurių kompromisų, manęs todėl netenkino bendrai pranešimas, tačiau vis tik tai aš balsavau už jį, nes aš nemanau, kad, jį, kad, kad tą pranešimą reikėjo išmesti visai į šiukšlių dėžę. Mes negalime vien tik tai pagal BMP vertinti mūsų visuomenės progresą. Iš tikrųjų reikia visiškai naujai pažvelgti į šį klausimą. Toliau Horsas Šnelhart, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Tai iš tiesų yra labai svarbi tema ir mes ją palaikome, tačiau, kai nagrinėjame svarbę temą, turime parengti kriterijus, kurie yra įrodomi, kurie yra tinkami argumentai, o ne tokius kriterijus, kurie tik tai didintų dar biurokratinį aparatą, kaip atsitiko šį kartą, nes buvo pateikti subjektyvus kriterijai. Ir būtent dėl to mes negalėjome palaikyti šio pranešimo, nes mes esame už konkrečius darbus už mažesnę biurokratiją. Toks turėtų būti rezultatas ir tokio rezultato nesiekia šis pranešimas. E, už EPP dar kalbės ir Richardas. Pone pirmininkė, ne šią temą, kadangi dar nėra vienuolikos, aš norėčiau paprašyti jūsų padaryti trumpą pertraukėlę, nes turime kažką aptarti frakcijos viduje. Gerai, 5-6 minutės pertrauka. Lygiai 11 tęsime mūsų posėdį, nes atvyko mūsų svečias iš Vengrijos, tai yra Vengrijos išteklių ministras. Kalbėsime apie sveikatos apsaugą, o prie šios temos dar turėsime grįžti, nes ji iš tiesų yra labai svarbi. Dabar 5 minučių pertrauka. Prašau pasilikti, jeigu įmanoma, nes atvyks pirmininkaujančios valstybės sveikatos apsaugos ministras. Prašau. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der kurzen. Gerbiami kolegos, po trumpos pertraukėlės ir po balsavimų maratono pereisime prie mūsų šio ryto pagrindinės temos. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Vengrijos pirmininkaujančios valstybės atstovą Ir šį kartą pas mus lankosi Vengrijos valstybės išteklių ministras, ponas Miklošas Retlei. Sveikinu Jūs atvykusi į mūsų komitetą. Jūs esate atsakingas už sveikatos apsaugos politiką. Ir, o mūsų komitetas taip pat yra atsakingas už sveikatos apsaugos politiką sveikatos apsaugą ir už maisto produktų saugą, taigi yra daug įvairių temų, kurios mus domintų. Ir todėl mes norėtume iš pradžių išklausyti, kokie yra pirmininkaujančiosios valstybės prioritetai, kokie yra tikslai per artimiausi pusmetį. Taigi iš karto norėčiau suteikti žodį jums, kad galėtumėte pristatyti Vengrijos pirmininkavimo programą šioje srityje. Prašau. Dėkoju ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Man didžiulė dar, garbė dalyvauti čia jūsų posėdėje ir pristatyti jums Vengrijos kaip pirmininkaujančios valstybės sveikatos apsaugos prioritetus. Taip pat džiaugiuosi galėdamas su jumis e, pakalbėti apie tas sveikatos apsaugos politikos iniciatyvas, kurios įtrauktos į mūsų darbo atvarkę. Mes labai e, intensyviai ruošiamės savo pirmininkavimui, nes praėjo tik šešeri metai po to, kai Vengrija įstojo į Europos Sąjungą. Pastarėjai šešeri metai ne tik Vengrijai, bet ir Europos Sąjungai reiškia didelius pokyčius. Lisabono sutartis išplėtė E, Europos parlamento kompetencijas ir tuo galima tik pasidžiaugti. Bendradarbiavimas tarp parlamento ir tarybos yra statomas tarsi ant naujų pamatų. Todėl tikiuosi, kad mums kartu pavyks išspręsti tuos klausimus, dėl kurių turėsime priimti sprendimus per artimiausius šešis mėnesius. Per pastaruosius šešis metus galėjome stebėti, kad sveikatos apsaugos, kad veikla sveikatos apsaugos rytyje ES buvo vis labiau plečiama ir prie sveikat, sveikatos apsaugos politika yra valstybių narių kompetencija, tačiau yra daug klausimų, į kuriuos reikia pateikti atsakymą europinių lygmenių. Čia galėčiau paminėti tokias atsakomybės, kurios yra susijusios su vidaus rinkos veikimu. Taigi mums reikia bendradarbiavimo, bet taip pat mums reikia bendradarbiavimo ir ne dėl tų bendrų iššūkių ar bendrų užduočių, bet taip pat ir dėl to, kad kol kas dėje tarp atskirų valstybių narių yra dideli skirtumai, kalbant apie sveikatos apsaugos politiką ir piliečių sveikatos apsaugą. Visi ES piliečiai turi teisę į sveikatos apsaugą, į medicininės paslaugas. E, sveikatos apsauga ir sveikatos e, paslaugos, medicinės paslaugos daro didelę įtaką e, kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės gyvenimui. Sveikatos apsauga yra svarbi svarbus ūkio vystimosi elementas - piliečio, darbuotojo sveika, taip pat e, seniorų galimybė praleisti savo e, gyvenimo metus sveikai yra svarbus aspektai visuomenės gyvenime sveikatos apsaugos sektoriuje slypi didžiulis mokslinių tyrimų potencialas, jis taip pat skatina technologijų raidą, Taip pat šis sektorius yra ir tam tikra pas, prasme klientas kitų e, su techn, techn, technika ir technologija susijusių sektorių paslaugoms ir produktams. Apie 10 procentų ES e, darbuotojų dirba būtent sveikatos apsaugos srityje. ES 2020 strategijoje, kuri yra labai svarbi ES ateities perspektyvoms, ekonomikos augimas vaidina labai svarbu vaidmenį ir šiame kontekste yra labai svarbu išlaikyti tam tikrą e, aktyvios darbingos visuomenės e, sveikatos lygį. Vengrija pirmininkavimą perėmė e, gana sudėtingų laikotarpių. Ekonomikos krize e, dar labiau paaštrino tuos iššūkius, su kuriais susiduria e, valstybės narės. Mes, pavyzdžiui, turime spręsti problemas, kurios yra susijusios su e, visuomenės senėjimu. Turime išlyginti skirtumus tarp regionų ir valstybių narių sveikatos apsaugos srityje ir taip pat turime išspręsti kvalifikuotų medicinos sektoriaus darbuotojų trūkumą. E, taip pat turime užtikrinti lygybės e, principą, kokybės, vienodą kokybę ir e, sukurti tvarias sveikatos apsaugos sistemas valstybėse narėse. Tai yra svarbiausi prioritetai, kurie yra Vengrijos kaip pirmininkančios valstybės veiksmų sveikatos apsaugos srityje pagrindas. Norėčiau pakalbėti apie konkrečius teisės aktus, kuriuos mes įtraukėme į savo darbo atvarkę. Europos Sąjunga e, jau priėmė tam tikrų svarbių teisės aktų sveikatos apsaugos srityje, pirmininkaujant Ispanijai ir Belgijai, buvo pasiekta e, reikšmingos pažangos, kalbant apie tarpvalstybinės pacientų teises, taip pat E, buvo priimti svarbus teisės aktai dėl vaistų ir medikamentų. Kalbant apie tarpvalstybinės pacientų teises, e, mums atrodo, kad direktyvos pasiūlymas yra kertinis akmuo sveikatos apsaugoje. E, teisės aktų kodifikavimas tikriausiai prisidės prie to, kad uh, pacientų e, teisės sustiprės, taip pat sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojų teisės sustiprės ir norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie šį teisės aktą, Vengrija pasisakė už antrąjį svarstymą. Praėjusios savaitės posėdyje jūs patvirtinote kompromisus ir pakeitimus šiam dokumentui ir Vengrija ateityje padarys viską, kad ši direktyva bus, būtų kiek įmanoma greičiau priimta ir galėtų įsigalioti. Prieš mus pirmininkavę valstybės pasiekė labai e, didelės pažangos, kalbant apie vaistų klastotės ir farmakologinį budrumą. Taigi tarybos vardu norėčiau padėkoti parlamentui už bendradarbiavimą prie, dirbant prie šių teisės aktų. Ir būtent dėl bendradarbiavimo su parlamentu mums pavyko kiek įmanoma greičiau pasiekti kompromiso. Aš esu įsitikinęs, kad kalbant apie farmakologinį budrumą ir su tuo susijusias nuostatas, būtent tos nuostatos išsprendė svarbes, svarbes problemas kaip e, šalutinis poveikis ir panašios problemos. Be to yra labai svarbu kalbėti apie darbo pasidalinimą ir koordinavimą, nes būtent jo dėka bus galima E, pasidalinti kompetenciją tarp valstybių narių ir ES ir būtent valstybės narės galės priimti sprendimus, kurios užtikrintų pacientų saugumą. Taip pat buvo priimtas kompromisas dėl e, vaistų klastočių ir tikimės, kad vasario mėnesį parlamentas patvirtins šį teisės aktą. Šie du teisėkuros aktų pasiūlymai yra labai svarbus kalb... Toliau kita svarbi tema yra pacientų informavimas apie receptinius vaistus. E, kol kas dabartinis dokumentas nebuvo, netenkino tarybos kaip dėrybų pagrindas, todėl taryba, e, tarybai pirmininkaujanti Vengrija ir toliau nagrinės šį klausimą, remdamasi komisijos pateiktų dokumentų ir aišku atsižvelgs į parlamento pateiktus pakeitimus. Šiuo metu Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, laukia, kad komisija pateiktų pakeistą šio dokumento versiją ir kai tik tai atsitiks, Vengrija įsteigs e, atskirą darbo grupę, kuri nagrinės šį dokumentą. Mes džiaugtumėmės, jeigu pacientų teisės ir pacientų interesai vaidintų svarbiausią vaidmenį rengiant šį dokumentą, keičiant šį dokumentą. Ir todėl norėtume pasidžiaugti tuo, e, kiek prisidėjo parlamentas ir jo pranešėjas siekiant panaikinti šio dokumento spraga, spragas. Mes tikimės, kad komisija kiek įmanoma greičiau pateiks naują dokumento versiją ir kad mes kartu galėsime aptarti šį dokumentą. Mes esame pasirengę ir toliau tęsti bendradarbiavimą su parlamentu. Taip pat manome, kad pacientų informavimas e, turėtų būti komisij, e, programos dalis, kuri nagrinėtų ne tik e, farmacinius klausimus, bet klausimus susijusius su sveikatos apsauga. Taigi e, ES piliečiai turi būti informuojami labai plačiai apie su sveikata susijusius klausimus. Dabar norėčiau pakalbėti apie tos klausimus, kurie nesusiję su naujais teisės aktais. ES sveikatos apsaugos strategija rodo, koks svarbus šis klausimas yra ES ir ši strategija yra grindžiama ES vertybėmis, taip pat e, santykio tarp sveikatos apsaugos ir ūkio bei ekonomikos pripažin, pripažinimų sveikatos apsauga yra svarbus klausimas visose politikos sektoriuose ir visose politikos rytise. Taip pat yra labai svarbu didinti ES vaidmenį, kalbant apie globales e, su sveikatos apsauga susijusias problemas. ES ir toliau renks įvairias strategijas, kad pagilintų e, savo darbą šioje srityje. Artimiausių metų mes turėsime nusibriežti tam tikrus tikslus sveikatos apsaugos srityje, kurie padėtų išspręsti atitinkamas problemas. Mes turime užtikrinti pacientų saugumą sveikatos apsaugos srityje, turime skatinti sveikesnį gyvenimo būdą, ypač kalbant apie vaikus ir jaunimą. Taip pat turime E, prisidėti prie to, kad seniorai e, galėtų gyventi sveikai. Taip pat sveikatos apsaugos sistemos turi tapti modernesnės, lankstesnės, jos turi priartėti prie pacientų ir turi būti užtikrinta gera prieiga visiems e, prie sveikatos apsaugos paslaugų. Taigi e, Vengrija tęs anksčiau pirmininkavusių valstybių iniciatyvas šioje srityje. Kalbant apie saugumą sveikatos apsaugos srityje, mes norime pabrėžti vaikų vakcinavimą. Kalbant apie vaikų vakcinavimą, mes norėtume pradėti dialogą. E, toliau kita su to susijusi problema yra monitoringas ir e, sunki imigrantų vaikų pro, su, su imigrantų vaikų sveikata susijusi problema. Mes renksime atitinkamą konferenciją šią temą ir e, šios konferencijos rezultatus perduosime atsakingiams gydytojams. Pagal tos konferencijos išvadas mes pamatysime, kokios veiklos reiktų imtis europinių lygmenių ir mes parengsime jums tarybos išvadas ir jose atsispindės mūsų pasiūlymai. ES sveikato, e, piliečių sveikatos apsauga turėtų būti gerinama ir taip pat reikia daryti viską, kad vaikai būtų pratinami prie sveiko gyvenimo būdo. Tai yra esminiai klausimai, kurie yra svarbus Vengrijai kaip pirmininkaujančiai valstybei ir Vengrija ir toliau tęs šioje srityje pradėtas iniciatyvas. Taip pat mes esame įsitikinę, kad ir psichinė sveikata yra taip pat svarbi kaip ir fizinė sveikata. ES psichinės sveikatos ir gerovės paktas e, inicijavo tam tikras tarpšakinės e, e veiklas, e, pavyzdžiui, kova su depresija, e, kova su psichinė negalė darbo vietoje, taip pat e, kova su. E, atskirtimi, socialinė atskiri, atskirtimi. Penkias konferencijas šią temą surenksime, na, o jų e, rezultatus jūs galėsite perskaityti tarybos išvadose. Paskutinė šios konferencijų e, e, sekos konferencija įvyks kovo 3-4 dienomis Berlyne ir paskui mes pradėsime e, savo darbą, konkretų darbą taryboje, turėdami šios konferencijos rezultatus. Taip pat yra labai svarbu panaikinti skirtumus ES viduje, tai yra skirtumus tarp ES valstybių narių, kalbant apie jų piliečių sveikatą. Turime prisidėti prie to, kad būtų, sveik, kad būtų skatinama sveika mytyba, kad būtų užkirstas kelias e, visuomenės torėjimui, kad būtų e, skatinama fizinė veikla, fizinis aktyvumas, kad būtų kovojama su rūkimu. 2011 m. gegužės 31 d. surenksime konferenciją šią temą. Taip pat norėčiau paminėti, kad, kad bendradarbiavimui su EuroSafe ir remiami Europos komisijos 2011 m. birželio 16-17 dienomis surenksime ekspertų konferenciją, kuri, e, kuri nagrinės tokią temą kaip sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų prevencija. Toje konferencijoje nagrinėsime E, esamą situaciją ir taip pat suformuosime užduotį šioje srityje. Taip pat yra ir kitos iniciatyvos, kurios turėtų prisidėti prie to, kad nacionalinės veikatos apsaugos sistemos taptų modernesnėmis ir veiksmingesnėmis. Pagrindinė mūsų sveikatos apsaugos politikos e, tema yra pacientų kelias ir karjera sveikatos apsaugos srityje. Yra esminių klausimų, kurie yra aktualūs visiems ir reikalauja tarp valstybinio bendradarbiavimo. Tai pavyzdžiui, turėtų būti tarp valstybinė sveikatos apsauga, pacientų migracija ir sveikatos apsaugos sektoriaus specialistų migracija, toliau sveikatos apsaugos specialistų trūkumas, e, kokybiškos sveikatos apsaugos specialistų kokybiškų sveikatos apsaugos e, paslaugų paklausa, taip pat pacientų teisės. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, norėtų akcentuoti būtent tuos svarbiausius klausimus sveikatos apsaugos rytyje. Svarbiausi klausimai mūsų manimų yra e, investicijos į, sveikatos apsaugos, į ateities sveikatos apsaugos e, sistemas. Uh, Ir čia šį klausimą turime nagrinėti atsižvelgdami į tai, kad biudžetas e, nuolat karpomas, o visuomenė senėja. Kaštai arba išlaidos, kurios yra skiriamos sveikatos apsaugai, yra ne tik išlaidos, tai yra investicijos, kurios turės savo vaisius ateityje ir kurios galbūt ateityje mažins kaštus yra labai svarbu, kad sprendimai būtų grindžiami konkrečiais faktais, kad mes turėtume konkrečių e, re, iniciatyvų rezultatų. Dėl to yra labai svarbus pasikeitimas nuomonėmis ir dėl to yra labai svarbu, kad mes plėstume savo ekspertų žinias. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie ES struktūrinių fondų lėšas ir jų skirimą sveikatos apsaugos problemams spręsti. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, pateiks savo pasiūlymų šioje srityje ir parems tarybos išvadas dėl modernių e, sveikatos apsaugos sistemų. Kalbant apie Europos komisijos žalėją knygą, Eur, e, Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, taip pat išsikėlė savo ambicingus tikslus, ji nori pasiekti pažango šioje srityje, ypač kalbant apie sveikatos apsaugos sektorių specialistus ir mes čia norėtume pratesti Belgijos pradėtą darbą. Ir e, pasiremsime Belgijos e, parengtomis tarybos išvadomis, kalbant apie investicijas į uh, ateities sveikatos apsaugos sektoriaus specialistus bei inovacijas. Taip pat reikėtų kiek įmanoma greičiau parengti veiksmų planą šioje srityje. Vengrijos, Vengrija kaip pirminkaujanti valstybė mano, kad yra labai svarbu turėti tik, tikrą informaciją apie realią situaciją. E, kalbant apie sveikatos apsaugos sektoriaus specialistus, reiktų sustabdyti jų migraciją. Mes čia parengsime taip pat savo tam tikrus pasiūlymus. Vengrija, kaip pirminkaujanti valstybė, mano, kad elektroninės sveikatos apsaugos paslaugos taip pat yra labai svarbi tema ir padės modernizuoti sveikatos apsaugos sektorių ir padės spręsti specialistų trūkumo problemą. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, 2011 m. gegužės 10-12 dienomis e, surenks konferenciją Budapešte šią temą. Kalbant apie visas šitas konferencijas ir aukšto lygio sustikimus, mes e, pakviesime ir jūs, parlamento atstovus, ir tikiuosi, kad jūs galėsite atvykti į tuos re renginius. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, tikisi, kad parlamentas mus palaikys ir kad mes puikiai bendradarbiausime. Dėkoju Jums uždėmės ir mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Ačiū. Dėkoju tarybos pirmininkė už tai, kad pristatėte šią labai plačią Bengrijos kaip pirmininkančių šalies pirmininkamą programą. Jūs labai teisingai pasakėte, kad sveikata yra labai svarbus dalykas žmonėms. Na nu, tai vienas iš svarbiausių dalykų, galbūt. Bet minėjote ir kitus e, svarbius su sveikatos sektoriumi susijusius aspektus. Na, kaip tik šiandieną ryte balsavome dėl Europoje Sąjunga egzistuojančio skirting, skirtingo aprūpinimo sveikatos paslaugomis, nes iš tikrųjų yra kokybinių skirtumų tarp valstybių narių ir taip pat e, aprūpinimas sveikatomis paslaugomis sauga yra skirtingi. Taigi ir nebejoju, kad yra norinčių užduoti klausimų, turinčių pastabų. Siūlau laikytis dviejų minučių kalbėjimo laiko ir pirmiausia Richardas Seberis. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas tarybos pirmininkė, dėkoju, kad atvykote pas mus, labai tuo džiaugiuosi ir sveikinu jūs dėl ambicingų planų, kuriuos turite. Jūs čia paminite visą planų spektrą. Na ir mums labai svarbu, kad tie dalykai, kuriuos bendrai patvirtinama, kaip, pavyzdžiui, tarp valstybės sveikatos paslaugos ir panašiai, kad visą tai būtų tinkamai ir įgyvendinta. Darybų metu matėme, kad kai kurios valstybės narės taryboje smarkiai priešinasi ir mūsų pranešėjai, kurias e, panegroset ir Bauis labai kovojo už tai. Taigi, pirmiausia, kaip pirmininkančios šalies, tarybos pirmininko e, raginus laiku priimti sprendimą taryboje, o taip pat, kad tas sprendimas atitik ir ta suderinta direktyva būtų tinkamai įgyvendinta, nes kitaip kils sunkumo, kaip jūs ir pat žinote dėl kai kurių dalykų nepavyko susitarti. Pavyzdžiui, labai daugeliu pacientų problemų kelia um, kaštų, sveikatos apsaugos kaštų paskaitų skaičiavimas ir čia reikėtų visą tai supaprastinti tam, kad e, žmonėms, norintiems gauti kitoje šalyje sveikatos paslaugas, nereikėtų mokėti iš anksto. Kitas dalykas - elektroninė sveikata, čia viskas žlugo taryboje. Uh, ir manau, kad e, žmonėms tikrai būtų lengviau naudoti šiomis paslaugomis, jeigu uh, jie e, savo šalyje išduotų sveikatos kortelių, pacientų kortelių dėka galėtų gauti tas paslaugas ir kitose šalyje. Kokybės kriterijai, pavyzdžiui, gydytojų rengimas, apmokėjimas ir socialiniai sveikatos profesionalo aspektai yra labai svarbus dalykai, nes tarp valstybinarių yra yra migracijos rautai atsirandantis dėl to, kad kai kuriuose valstybės narėse trūksto um, gydytojų seselių. Na, labai džiaugu, kad jūs kalbėte tai, jog reikia pasirūpinti, kad mūsų vaikai būtų sveiki. Tai gal nurodytume konkrečiau, ką ketinate nuveikti prevencijos rytyje. Tai iš tikrųjų labai svarbus dalis, e, dalykas ir aš manau, kad čia galvojant apie biudžeto galimybės, mes taip pat galėtume prisidėti prie žmonių sveikatos užtikrinimo. Dėkoju, Linda Mekel. Um, also... Labas rytas. Ministrė, mes šit kalbėjome irgi apie netolygumus, neligybės, ypač kai praeitais metais kilo vienas H1 gripo protrukis, dabar vėlgi e, gripas, e, gripo bangos rytas. Aš noriu paklausysiu, kaip įvertinate praeitų metų veiksmus ir yra koordinavimo šiais metais, nes yra tam tikrų diskusijų, pažiūrėjau, dėl vakcinavimo kampanijų. Antras dalykas, aš žinau, kad jūs apie tą klausimą puikiai žinote, tai yra Agnės Keller klausimas. Tai yra Vengrijos akušerės atvejis, labai daug skundų raštų gaunu iš piliečių. Mm, kolegoms, kas nežinote, aš e, papasakosiu, kad tai yra Vengrijos akušerė, kuri yra laikoma namų arešte e, dėl netinkamos praktikos ir ji buvo e, porą mėnesių iki kalėdų laikoma netgi sustiprintos režimo kalėjime. Taigi Vengrijoje panašu nėra teisinių nuostatų dėl gimdymo namuose ir dėl akušerių praktikos licencijavimo ir vykdymo gimdymo namuose atvejais. Taigi noriu paprašyti ministro paaiškinti, kodėl šiai akušeriai yra iškelta baudžiamoji byla Vengrijoje ir kaip taip yra įmanoma, kad teoriškai yra įstatymas, kuris leidžia gimdymą namuose, tačiau iš esmės nesuteikiama tokia galimybė piliečiams, kadangi nėra licencijuojama tokia praktika tokių akušerių gimdymui namuose. Ir buvo pasakyta taip pat ir Strasbūrė, pavyzdžiui, kad um, Vengrija turėtų pakoreguoti savo įstatymus to klausimu. Tai yra iš tikrųjų ne vien Vengri, de, de, klausimas ne vien dėl Vengrijos, tai yra jau, kaip matote, išsirutulioja į e, tarptautinį e, susirūpinimą. Norėčiau jūsų atsakymą. Antonio Parvanoje. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti ministrą su pasisakymu. Beveik kiekvienas ministras atėjęs čia pristato savo programą ir, ir um, tikrai įsipareigoja daug ką padaryti, bet paskui, kai pažvelgi realybę, nelabai daug kas įvyksta. Aš labai sveikinu Vengrijos ministro didžiulį ryštą spręsti klausimus dėl investicijų į sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros paslaugų tvarumą. Mes iš šito kalbėjome jau apie sveikatos netolygumus ir mes taip pat suprantame krizės padarinius sveikatos priežiūros sistemoms ir e, piliečių sveikatos priežiūrai. Norėčiau paklausti, kokios būtų jūsų konkrečiai šios iniciatyvos ir veiksmai šioje srityje? Kaip Jūs ketinate, kad šis klausimas taptų tarybos darbo atvarkės um, dalimi, kadangi žinome, jog valstybės narės nuolat uh, nenoriai uh, žiūri tas klausimus, ypač kai eina kalba apie sveikatos priežiūros dalykus, visuomet yra slepiamasi už subsidiarumo principo. Ar Jūs galvojate, kad būtų kažkokio konkretaus bendarbiavimo, taip pat kokiu tai bendrų posėdžių su ECOFIN taryba, kurios vaidmuo būtų lemiamas, jeigu mes norime norime užtikrinti, kad sveikatos priežiūros sistemos būtų efektyvesnės ir tvaresnės. Šį rytą mūsų komitetas patvirtino pranešimą dėl H1N1 pandemijos 2001-2010 e, metų laikotarpio veiksmų įvertinimą. Um, ir iš tikrųjų buvo daug sunkumų, daug pasipriešinimo, kai nekalba apie skaidrumą ar pasimokymą iš to, kas buvo per tą, per tą visuomenės veikatos krizę, taip pat ir dėl visuomenės nuomonės pasitikėjimo problemų. Mes žinome, kad komisija ketina parengti komunikatą to klausimą klausimu, bet ar jūs ketintumėte ir taryboje per savo pirmininkavimo laikotarpį kažką daryti šio klausimu? Taip pat ar jūs galvojate, kad reikia aptarti mm, valdymo ir skaidrumo taisyklių peržiūrėjimą, ypač kai eina kalba apie ekspertų indėlį valdant visuomenės veikatos stambaus masto krizės? Šis komitetas, noriu pasakyti, balsavo prieš skaidrumo principą. Taigi, ar jūs ketinate ta, atkreipti tarybos ir komisijos dėmesį į tai, kad, um, nebe, kad reikėtų galvoti būtent apie uh, ekspertų visas deklaracijas ir taip toliau, kad kokia komiteto pozicija šio klausimu. E, Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αυτό που θα ήθελα... Τριμόπουλος. Είναι... Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti ministrą ir norėčiau užduoti klausimą. turiu omenyje e, genetiškai modifikuotus organizmus, kad šis visas klausimų paketas būtų perduotas dabar e, sveikatos e, komisarui. Mes galvojame, kad čia mes galvojame, kad tiesiog yra uh, Um, bandoma iš aplinkos komisaro atimti tam tikrą kompetenciją ir visiškai neteisingai yra daroma. Tačiau yra tam tikra tokia kai kurių valstybių e, narių pozicija, kai, ypač tų, kurios pati priešinasi bendrai genetiškai modifikuotų organizmų um, auginimui, naudojimui ir taip toliau. Ar jūsų manimo genetiškai modifikuoti organizmai yra tik tai sveikatos klausimas, bet ar taip pat um, jūs pritartumėt, kad tai yra ir aplinkos, uh, ir ekosistemų klausimas? O koks yra jūsų valstybės požiūris, taip pat norėčiau pasidomėti ir kaip tas požiūris transformuosis į atitinkamą politiką, politikos pasiūlymus. Būtent turiu omenyje, kad reikėtų atsižvelgti į tai, kad didžiulė dauguma europiečių pasisako prieš genetiškai modifikuotus organizmus. Okay. Oresterosi. Oresterosi. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Žinote, mes balsavome dėl dokumento, dėl piliečių teisės gauti sveikatos priežiūros paslaugas bet kurioje valstybė narėje. Taigi, tarkim, jeigu piliečiai iš vienos valstybės, kurioje yra menkos sveikatos priežiūros paslaugos, vyks į kitą valstybę narę, ten kokia gali susidaryti situacija, gali išaukti eilės laukimo tam tikrų paslaugų, gali išaukti paslaugų kaina ir taip toliau, ypač turint omenyje tai, kad paslaugų kainas gali būti labai skirtingos, skirtingose valstybėse ir po to juk tą skirtumą turės apmokėti pats pilietis iš savo kišenės. Uh, yra numatyta galimybė, um, aišku, vykti į kitą valstybę ir gauti ten sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau aišku, kad tai kainuos. Reikia nepamiršti taip pat ir ekonominių sunkumų, kurie gali būti sėtini su šiuo klausimu. Taigi labai sudėtinga kalbėti apie ES piliečių e, lygybę šio klausimu. Be abejo, valstybės narės turės atitinkamai e, susitarti e, tarpusavyje dėl, dėl to klausimo, dėl atitinkamų netgi e, sutarties nuostatų pakoregavimo, kad būtų įmanoma tai padaryti. Taigi, ar jūs pasisakytumėt už tai, kad turi būti tam tikros minimalios pasl sveikatos priežios paslaugos garantuojamos? Uh, Aišku, kai kas galbūt galės, e, kažkas galbūt norės siekti, kad tos paslaugos labai būtų išplėstos tas visas taikymo e, mastas, tačiau aš manau, kad vis tik tai turi, reikėtų kalbėti apie minimales tam tikras būtinasias sveikatos priežiūros paslaugos, kurias turėtų būti e, garantuotos visose ES valstybėse narėse. Ar jūs pasakytumėte už tai? Answer the first round. Na, tai buvo pirmasis klausimų raundas ir galbūt jau galėtumėte juos atsakyti. Dėkuoju už klausimus. Pone Zėberi. Jūs uždavėte štai kokį klausimą ir jie atsakys už tai, kaip Mes, kaip pirmininkantų šalis, mūsų pirmininkavimo dėdu, dėsime visas pastangas tam, kad formaliai būtų patvirtinta direktyva dar tarp valstybinių lygių teikiamų sveikatos paslaugų ir, ir stengsime, kad ši direktyva būtų patvirtinta dar mūsų pirmininkavimo metu. Jūs taip pat kalbėjote apie elektroninės sveikatos paslaugas, e-sveikata. Ir tokia paslauga palengvintų tarp valstybinių lygių teikime sveikatos paslaugas. Su jumis e, sutinku, šiam klausimui surenksime konferenciją ir jos metu kaip tik ir kalbėsime apie elektroninę sveikatą. Vaikų sveikata. E, o taip pat kalbėti apie nepakankamą sveikatos profesionalų skaičių, tai yra seselių, gydytojų uh, stygių. Taigi šias problemas reikia spręsti valstybės narėse, tačiau taip, disbalansas egzistuoja ir jį reikia mažinti. Bet e, bandant pašalinti problemą, pirmiausia, reikia suvokti jos priežastį, suprasti, kodėl atsiranda ši sveikatos e, profesionalų migracija. Tik tokiu būdu valstybės narės galės imtis priemonių, kurios leistų sumažinti sveikatos profesionalų migracijos rautus. Vaikų sveikata, E, imunizavimas, prevencija, skiepimas. Tai yra svarbus dalykai ir yra valstybių narių, kuriuose skiepimo praktika yra griežta ir konservatyvi. Čia kalba apie konkrečias tam tikras valstybės narės. Bet šį turime pasirūpinti, kad vaikai būtų sveiki. Na, Ir, na, ir jeigu jau kartą yra skiepų nuo infekcinių lygų, tai labai svarbu pasirūpinti, kad tie vaikai tikrai būtų paskiepyti nuo tų lygų. Ponios McKevin klausimas. Taip, per pastaruosius keletą metų buvo surinkta patirtis, ties jie turime įvertinti, čia kalbu apie H1N1 gripą ir turime pasiaiškinti pavienio institucijų suvaidintą vaidmenį. O kai dėl bendrų vakcinų, bendro vakcinų pirkimo, tai taip pritarėme šią minčiai. Tikrai reikėtų vengti tokios situacijos, kai vienas valstybės narės gali kaupti vakcinas, o kitos nieko nebegauna. Ir o tos, kurios kaupia, sukaupia tie, kad e, iš vis neįmanoma panaudoti tų vakcinų. O dėl e, tos vengrės akušerės, Tai Vengrijoje šiuo metu egzistuoja įstatymas, kuris reglamentuoja gindimą namuose, sąlygas ir panašiai. Taigi tame įstatymė suformuluotos tam tikros prielaidos, reikalavimai. Tai yra įstatymo projektas, jis jau buvo aptartas ministrų lygiu ir dabar šis įstatymo projektas pateiktas uh, vyriausybei. O kodėl ponia Geri dabar areštuota namų areštų? Dabar aš negaliu Jums atsakyti šį klausimą. Kodėl taikomas areštas kaip priemonė? Nes e, savo laiku, kai susidūrime su šia problema, mūsų valdžios institucijos sureagavo labai greitai. Taip pat buvo įvykdytos platos maso konsultacijos su gydytais, ir pilietinėmis organizacijomis. Ir pas mus, pažiūrėjau, yra pilietinių organizacijų, kurios rūpinasi tuo, kad moteris, kuris to nori, galėtų turėti galimybę gimdyti namuose. Taigi, pas mus kaip tik vyksta dialogas su šios sektoriaus e, subjektais. Ir kaip šio dialogo išdava yra būtent tas suformuoluotas įstatymo projektas, kuris padėtų išsiaiškinti vis šitą, visą šitą dalyką ir tinkime, tikimės, kad e, viskas bus tinkamai išspręsta. Dabar dėl ponios Antonijos Paranovos klausimų. Na, labai svarbu, kad e, sveikatos ministrų pasiuksas tas signalas pasiektų ir finansų uh, E, ministrų ausis. EPSCO ministrų taryboje gruodžio mėnesį šis klausimas, į kurį jūs atkreipėte dėmesį, buvo iškeltas ir buvo kalbėta apie tai, ar EPSCO ir ECOFINO e, ministrai, tai yra sveikatos ir finansų ministrai, neturėtų susitikti kartu ir aptarti šios dalykus nes sveikatos ministrų žinias, signalas ekonomikos ir finansų ministrams yra labai svarbi tam, kad primant ekonominius ir finansinius sprendimus būtų labiau atsižvelgiama į sveikatos rytį. Jeigu norime įveikti krizę, tai tam reikia pirmiausia išanalizuoti uh, E, išsamei išanalizuoti sveikato sistemą, kuri yra labai sudėtinga, turime ją geriau suvokti, juk ant kortos pastatyti pacientų sveikata, bet taip pat tai susijęs su finansų, organizaciniais klausimais ir turime konkrečiai išsiaiškinti visas detalės ir aspektus. Ir kai geriau viską suvoksime, tik tai tuomet galėsime ateityje išvengti panašių krizių. O kai dėl gripo H1N1, tai turime įvertinti pastarų metų patirtį. Ponas Tempelus uždavė klausimą dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Tai yra tikrai labai sudėtinga tema. Nes juk šie klausimai susiję tiek su žemės ūkio, tiek su aplinka, aplinkosauga, tiek ir su sveikata. Ir mes pirmiausia turime atsižvelgti į sveikatos klausimus, bet šių klausimų nemanoma pavieniui išnagrinėti ir įtraukti pavieniui e, į mūsų, kaip pirmininkaujančios šalies, šešių mėnesių darbo tvarkę. Na ir paskutinysis klausimas. Jis lietė minimalius standartus ir tokių standartų katalogą ES sveikatos apsaugos politikos rytyje. Na, čia turiu pasakyti, kad tai yra valstybių narių nacionalinės kompetencijos rytis. Na ir taip, tarp valstybių narių egzistuoja dideli skirtumai. Taigi mes pirmiausia turėtume susitelkti į tai, kad būtų sumažinti dideli skirtumai egzistuojantis tarp e, valstybių narių siūlomų pagrindinių sveikatos paslaugų. Na ir būtent tose šalyse, kur sveikatos apsaugos paslaugos yra gančiama lybė, ten turėtume dėti daugiau pastangų tam, kad sveikatos apsaugų kokybė būtų pagerinta, būtų pagerinta sveikatos profesionalų e, kvalifikacija. Nu, taip pat turime analizuoti, kokiu pasiekmių finansų ir ekonominė krizė turėjo sveikatos apsaugos ryčiai. Na, ši krizė e, palėtė visą visuomenę ir dabar mes savo darbe turėtume e, E, pasirūpinti, kad net ir krizės akivaizdoje būtų teikimas sveikatos paslaugos gyventojams. Dėkoju už atsakymus. Dabar antrasis klausimų raundas. Mirošlav Mikolašek. Dėkoju. Ministrė, noriu Jūs labai šiltai pasveikinti mūsų komitete. Jūs kalbate su aplinkos komiteto nariais, mūsų kompetencijų ir sveikatos klausimai. Mes labai tikimės, aišku, gero bendarbiavimo ir gero dialogo su jumis. Čia aš ilgai savo komentarų gal nepristatinėsiu, aš gal tik tai du, tris klausimus paliesiu. Labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjote struktūrinius fondus ir Europos finansinės priemonės bei galimybę daugiau dėmesio sutelkti į galimas investicijas iš struktūrinių fondų į sveikatos priežiūros sektorių. Tikiu, kad mes privalome rasti gerus sprendimus visoms valstybėms narėms. Jūs taip pat paminėjote prevenciją, profilaktiką, ypač kai eina kalba apie gyvenimo būdą tiek ir vyresnės kartos, bet jūs paminėjote ir jaunesnėje kartą. Mes puikiai žinome, kad pavyzdžiui, Suomija ir Vengrija dėje vertinant e, ilgalaikį laikotarpį um, pasižymi labai dideliu savižudybių skaičiu, ypač tarp jaunimo. Gal jūs galėtumėt paminėti, kokiu programu ketintumėt imtis šioje srityje? Uh, Taip pat noriu paklausti, kokia būtų pirmininkančios Vengrijos pozicija dėl didėjančių migracijos tendencijų tarp sveikatos priežiūros specialistų, ypač vidurio rytų Europoje. Ką pirmininkaudama Vengrija ketintų padaryti šiuo klausimu? Ačiū. Dėkoju toliau Dagmarot Bernd. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pratesiu tai, ką pasakė ponas Mikolašek, ponė ministrė, jūs sakėte, kalbant, e, kalbėdamas apie seselių ir gydytojų migraciją, mums reikia sužinoti, kokios yra tos priežastis tos migracijos. Nežinau, ar jūs galite įsivaizduoti, kad galėtų būti kažkokios kitokios priežastis, e, o ne finansinės galimybės, atlyginimas ir e, taip pat infrastruktūros, kurioje dirbi teikiamos galimybės. Man atrodo, kad tokios tik yra priežastis. Jūs pateikėte labai daug į, į, gerų pasiūlymų, jie ne, jie ne visi yra pernelik ambicingi, bet tai galbūt ir yra gerai, jūs norite išspręsti daugelį klausimų. Uh, Man kartais kyla klausimas, galbūt dėl kai kurių klausimų net neverta pradėti dirbti, dėl migracijos gydytojų jau šitą pasakiau, dėl e-health, e, elektroninės veikatos e, taip pat kalbėjote ir žinote, kad ši tema yra labai svarbi Europos parlamentui. E, tačiau, kaip žinote, kad būtent taryba nenorėjo tos elektroninės veikatos, galbūt Vengrija mane kitaip, todėl aš nesu tikra, ką jūs, šioje, ką jūs bandysite pasiekti šioje srityje per artimiausią pusmetį. Toliau dėl teisės aktų. Norėčiau pakalbėti, jūs nieko nepasakėte apie genetiškai modifikuotus organizmus ir rytoj to paklausiu pono Fazekašo, nes būtent jo programoje yra E, numatytas tolimesnis darbas ties šią direktyvą. Norėčiau pakalbėti apie pacientų teises ir jų informavimą. Aš esu šiek tiek nusivylusi, kad jūs manote, kad po parlamento sprendimo jūs turite laukti komisijos pakeisto dokumento. Komisija e, jums pasakys e, tą patį, ką E, pasakė ir Europos parlamentas ir jūs jau praradote keturias savaitės, o ši tema yra labai svarbi. Jūs ir pats sakėte, kad ir jums svarbi yra pacientų teisų ir jų informavimo tema. Todėl aš tikiuosi, kad jūs kiek įmanoma greičiau įsteigsite atitinkamą darbo grupę ir pradėsite spręsti šį klausimą. Nes jeigu komisija savo pasiūlymą pateiks tik tai vasario, jūs pradėsite savo darbą tik tai kovo, tai iki savo pirmininkavimo pabaigos jūs nebaigsite darbo šioje srityje, o būtų labai gaila. Dėkui toliau. Toliau Korin Lepaš. Ačiū pirmininkė. Sveikiname ministrę mūsų komitete. Visų pirma, Na, nustebau, kad jūsų programoje nėra genetiškai modifikuotų mm, organizmų, nes, na, vis tik tai vyksta diskusijos su komisija dėl direktyvos pežios ir todėl man labai keista, kad pirmininkančios Vengrijos programoje nėra šio klausimo. Tačiau aš norėjau užduoti ne šį klausimą. Štai kolegė Parvanova, ką jums prieš minutėlę pasakė, aš ir pratęsiu tik klausimą. Būtent H1N1 krizė ir ir um, visi kiti klausimai labai aiškiai išryškino, jog yra akivaizdus um, interesų konfliktas. Ir šį rytį svarstė matėme pranešimą dėl um, būtent bendrų priemonių, dėl interesų konflikto, dėl uh, ekspertų deklaracijų pateikimo ir taip toliau. Komisaras Daly prieš kurį laiką, aną savaitę, parlamentui pasakė, kad bus reglamentuojamas interesų konflikto klausimas dėl EFSOS, galbūt ir dėl kitų sričių. Ir todėl būtent, aišku, tie įtarimai dėl interesų konflikto gali labai pakengti, kai eina kalba mūsų visuomenės pasitik... apie mūsų visuomenės pasitikėjimą, sveikatos priežiūros klausimais, pasitikėjimą ne tik ekspertais, bet bet ir politikais. Ir todėl aš norėčiau paprašyti jūsų ministrę pasakyti, ar pirmininkaudama Vengrija suvokia šios klausimus, jų aktualumą ir aštrumą ir ar numato kažkokių tai konkrečių priemonių pasiūlymų teikti būtent savo pirmininkavimo laikotarpiu taryboje. Dėkuoju toliau nesačildės. Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė, kad atėjote į mūsų komitetą. Mane domina psichikos sveikata ir neseniai vyko konferencija dėl Europos psichikos sveikatos pakto. Atsiprašau, konferencija bus kovo mėnesį. Ir aš noriu paklausti, ar pirmininkaudama Vengrija pas, ketins daryti kažką, kad e, būtų įtrauktos valstybės narės ir suinteresuotos šalis į e, šį procesą. Parlamentas labai remia jį. Ar jūs norite užtikrinti tą dalyvavimą, ar taryba taip pat paskatins komisiją parengti kažkokį tai dokumentą ir veiksmų planą šio klausimu? Ačiū. Dėkuoju toliau ponas Peterle. Dėkuoju ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasisakymą ir programos pristatymą. Norėčiau jūs pasveikinti ir sveikinu ir darbo grupės kovoje su vėžiu e, vardu. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad jūs atstovaujate piliečių, pacientų interesams. Ir e, ne tik pacientų, bet ir visų piliečių, nes mes turime pasiekti ir tuos, kurie dar yra sveiki. Tik tokiu būdu mes sumažinsime e, sergančių vėžių skaičių Europoje. Taigi mums reikia nuolatinio darbo prevencijos srityje, e, yra svarbu, kad viena pirmininkaujanti valstybė tęstų kitos pradėtą darbą, taip pat yra labai svarbu, kad e, bendradarbiautų visos trys institucijos - taryba, komisija ir parlamentas. Todėl aš sveikinu jūsų iniciatyvą, kad jūs e, norite kiek įmanoma greičiau pradėti kad norite ko greičiau patvirtinti direktyvą dėl tarp valstybinės sveikatos apsaugos. Tai yra svarbu ne tik dėl pacientų judumo, bet ir dėl žinių mobilumo. Uh, E, jeigu mes skatinsime žinių judėjimą, manau, mums tik tada pavyks sumažinti didžiulius skirtumus tarp valstybių narių sveikatos apsaugos sistemų. Noriu Jums užduoti klausimą, ponė ministrė. Kokius, ką Jūs akcentuosite ir kas bus e, pridėtinė vertė Vengrijos pirmininkavimo laikotarpį kovoje su vėžiu? Dėkoju. Na, ir dar Žil Barnjo, o paskui suteiksiu galimybę atsakyti į klausimus, prašau. Ačiū pirmininkė. Ministrė, keliais žodžiais. E, Šyrit išklausiau, ministrė, jūsų gerų ketinimų pristatymą, tačiau norėčiau jums pasakyti, kad, na, aš galbūt nebūsiu čia e, vienišas, tai pasakydamas, kad iš tikrųjų yra daug frustracijų. Kodėl? Todėl, kad kai eina kalba apie iš tikrųjų antrą dešimtmetį, trečio tūkstantmečio, viskas labai spartėja, visos problemos sveikatos priežiūros rytyje. Štai pavyzdžiui, tas skandalas dėl H1N1 gripo e, krizės valdymo, jau metai nuo to laiko praėjo, toliau tarpininkai, toliau šampiks, toliau Toliau dabar vėl tas skandalas dėl aspartamo kas turi įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui ir ta įtaka yra milžiniška. Todėl aš labai norėčiau pasakyti, kad aš labai tikiuosi, jog jūsų pirmininkavimo metu bus galima labiau pasinaudoti būtent surasti daugiau tos politinės valios, būtent kažkaip tai a, nuraminti visuomenės opiniją dėl a, kažkaip tai sukurti didesnį pasitikėjimą sveikatos priežą, to labai reikia mums. Tai noriu paklausti, kokiu konkrečių priemonių dėl papildomos apsaugos jūs galėtumėt pasiūlyti, kokios, kokio papildomo saugumo jūs galėtumėt sukurti ir pasiūlyti, kokio papildomo koordinavimo jūs numatote imtis ES lygmenių tam, kad, na, dėje mes vis tik tai galime konstatuoti tokią situaciją, kaip Korin Lepaš pasakė, kad yra tam tikrų problemų, pavyzdžiui, su interesų konfliktų ir aš labai norėčiau paskatinti jų žengti ir dar toliau, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie mm, atitinkamos politikos formavimą, um, nes tai yra labai reikalinga mūsų valstybėse narėse. Aš taip pat norėčiau iš išreikšti nustebimą dėl jūsų atsakymo, ką jūs pasakėte dėl vengrų akušerės atvejo. Na, aš nežinau, kaip taip yra įmanoma kad yra tokia situacija Vengrijoje. Nelaukite, kol tarptautinis žmogaus teisų teismas jų Vengriją pasmerks, kad šitai buvo pasielgta. Aš tikrai labai nustebau jūsų atsakymu. Ačiū, o dabar ministrė, jums žodis. Um, <clears throat> Miroslav Mikolászik képviselő úrnak. Uh, Pone Mikolásik, mes esame pasirengę bendradarbiauti su Europos parlamentu. prevencijos ir sveiko gyvenimo būdo e, sritise. E, Action and Prevention, taip vadinasi konferencija, kurią mes surenksime. Ir šitos konferencijos tema yra būtent visuomenės sveikata, kalbant apie aukštą savižudybių, didelį savižudybių skaičių tarp jaunų žmonių, tai yra iš tiesų aktuali problema ir mes ją nagrinėsime kalbėdami apie psichinę sveikatą. Aš jau minėjau, uh, Europinį paktą skirtą psichiniai sveikatai ir geroviai mes e, parengėme penkias konferencijas, paskutinė iš jų įvyks Vengrijoje ir toje paskutinėje konferencijoje būtent ir nagrinėsime šią temą. Mums atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes jaunus žmonės atitinkamai paruoštume gyvenimui, užtikrintume e, geresnį švietimą ir remtumėm jų psichinę sveikatą. Mums reikia žinoti, kokios yra šio reiškinio e, priežastis ir aišku užkirsti kelią savižudybėms. Daugelis iš jūsų kalbėjo apie migracijos tendencijas. Šitos tendencijos pastaruoju metu išaugo ir priežastis, kaip minėjo ponia Rodbernt, aišku, yra susijusios su infrastruktūra ir pajamomis, bet to mes turime ieškoti priežasčių ir pačioje sveikatos apsaugos sistemoje ir jos veikime, kaip galėtų gydytojai ir seselės plėsti savo žinias, kaip jie galėtų atsiskleisti. Todėl mes Todėl mes Vengrijoje išanalizavome šią situaciją iš e, statistikos pusės. Mes bandėme gauti statistinius duomenis ir pabandėme ištirti, kodėl gydytojai ir seselės palieka šalį. Mes bandėme apklausti e, pačius medicinos specialistus. Aišku, tos priežastis E, skirtingose valstybėse narėse gali būti šiek tiek kitokios, tačiau situacija yra tokia. E, stip, vis auga gydytojų migracija iš vidurio ir rytų Europos į vakarų Europą. Todėl mes turime pagerinti sveikatos apsaugos sistemas ir išspręsti atlyginimų klausimą, nes būtent atlyginimų klausimas, atlyginim, atlyginimai padėtų iš, išlaikyti uh, specialistus šalyje. Mes žinome, kokie yra sunkumai ir todėl mes e, esame numatę surenkti konferenciją šią temą. Čia aš dabar kalbu apie elektroninę sveikatą, e-health, nes būtent ta elektroninė sveikata galėtų padėti išspręsti daug problemų. Būtent per e-health e, sveikatos apsaugos sistemos galėtų tapti tarp valstybinės ir būtų galima pasinaudoti tam tikrų šalių sveikatos apsaugos sistemos privalumais. Tai taip pat yra labai svarbus elementas šviečiant pacientus, informuojant pacientus, dėl mes norime skirti kiek įmanoma didesnį dėmesį šiai temai. a, a GMO-k Löpás asszonynak válaszolva a... Pone Löpás. Kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, tai yra sveikatos apsaugos ir aplinkos saugos tema ir mes noriai bendradarbiaujame su kolegomis. Ši tema yra susijusi, aišku, ir su sveikatos apsauga. Kalbant apie H1N1 gripą, mes turime stiprinti ES institucijas ir tą ir ketiname daryti. Skaidrumas yra labai svarbus aspektas siekiant susigražinti gyventojų pasitikėjimą. Pone Čildens uždavė klausimą dėl psichinės veikatos ši tema yra prioritetinė tema. Ir mes parengsime tarybos išvadas šią temą, kalbant apie kovą su vėžiu. Norėčiau pasakyti, kad čia reiktų gerinti sveikatos apsaugos sistemų veikimą ir E, reikia padidinti problem, šiai problemai skirtas lėšas. E, sveikatos apsaugos sektorius turėtų gauti daugiau lėšų. Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, parengė išvadas šią temą ir Vengrija pritarė šioms išvadoms. Mes manome, kad yra labai svarbu, kad valstybės narės veiktų iš vien, kad jos kartu kovotų su vėžiu yra vadinamosios nacionalinės kovos su vėžių strategijos, jos yra labai svarbios ir todėl mes norime akcentuoti prevenciją ir taip pat e, profilaktinius sveikatos patikrinimus. Ponas Barnio paminėjo skandalus. Mes, aišku, turime ateityje vengti tokių skandalų. Visiškai pritariu Jums. Tačiau dėje situacija yra tokia, kad tokie skandalai yra susiję su daugeliu žmonių, nes sveikata yra labai svarbus dalykas. E, Taryba todėl turėtų padaryti viską, kad, kad padėtų išvengti tokių problemų ateityje, tokių problemų, kurios gali iššaukti didelius skandalus. Kalbant apie gripą, aš jau nekartą minėjau, kad mano kolegos jau pradėjo vertinti patirtį sukauptą šioje srityje ir mums yra labai svarbi ir Europos parlamento nuomonė šioje srityje. Kalbant apie tą Vengrijos akušerę, Vengrijos institucijų vardu dėje negaliu suteikti jums jokio atsakymo, tačiau yra tam tikros priežastis e, jos sulaikymo. Ji e, ta akušerė elgėsi aplaidžiai savo, e, atlikdama savo profesiją. Ir yra šio klausimo sveikatos dimensiją ir mes būtent nagrinėjome šį aspektą, šį su sveikata susijusi aspektą ir parengėme atitinkamus atitinkamas nuostatas, kurios padėtų užtikrinti žmo, moterų gimdančių namuose sveikatos apsaugą ir taip pat e, gimdymą namuose padaryti saugesnį tiek motinai, tiek vaikui kalbant apie kovą su vėžiu, šis komitetas ir parlamentas ėmėsi daugelio iniciatyvų ir aš jums pritariu, kad reikia intensyvinti mokslinius tyrimus ir geriau koordinuoti mokslinius tyrimus. Ir e, mes netgi parengėme e, atitinkamą raštą, kuriam reikia 40 e, parašų, kad, kad būtų inicijuotos tam tikros nuostatos. Taigi, yra labai svarbu kalbėti apie 27 valstybių narių e, mok, situaciją mokslinių tyrimų srityje. Na ir paskutinis klausimų raundas. Januš Oder yra pirmasis, kuris užduos klausimą. Na, man tikrai didelė garbė raundą, užduoti Jums, e, ministrė, pirmą klausimą. Ir tiesąkant turiu du klausimus. Pone ministrė, savo įžanginėme pasisakymę atkreipėte dėmesį tai, kad e, sveikatos paslaugos valstybėse narės labai skiriasi. Na, kiti kolegos tarsi pratėsi šią mintį. Taigi aš savo ruoštų tik norėčiau užduoti papildomą klausimą šiame kontekste. Ar matote galimybių pasinaudoti struktūrinių lėšų lėšomis, bandant pašalinti tą didelį atrotrukį? Antras mano klausimas taip pat susijęs su tuo, ką sakėte savo įžangoje. Na, kolegos taip pat apie tai kalbėjo, kad labai svarbu yra sveika gyvensena tiek Vengrijoje, tiek kitose, kitose valstybėse narėse. Ir Jūs e, nušvietėte planus jūsų pirmininkavimo metu, taigi, pažiūrėjau, būtų iniciatyva kovojant su rūkimu. Aš esu labai prieš rūkimą ir nebejoju, kad ir dauguma komiteto narių man čia pritarė. Taigi norėčiau su jų, iš jūsų sužinoti, ko konkrečiai ketinate simtis tam, kad čia srityje būtų pasiekta apčiopiamų rezultatų, ypač čia galvoju apie jaunuolius. Uh, nes rūkimas labai plinda tarp jaunimo. Dėkoju, Horstas Šnelertas. Pone ministrė, na, jums jau užduota nemažai klausimų. Na ir norėčiau uh, pratesti tą mintį dėl struktūrinių fondų, kuri ką čia tik buvo išsakyta. Tai tikrai labai įdomus klausimas. Taigi norėčiau konkrečiai paklausti, kokių sričių atveju ketina siekti, kad būtų skirtos lėšos iš struktūrinio fondo. Ar tai čia būtų lėšos tik tais ekspertų konferencijoms ir renginiams, arba galbūt jūs iš tikrųjų ketinate pasiekti, kad struktūrinių fondų lėšos būtų panaudotos sveikatos infrastruktūros projektams. Kitas dalykas yra vaikų skiepimas. Ir Europoje šį klausimą žiūrima skirtingai, skirtinga praktika. Taigi ar turite čia konkrečių galvoje skiepų kurie turėtų būti, pažiūrėjau, suderinti tai Europoje ir apie tai kalbėsite taryboje. Tai tikrai būtų įdomu. Tikrai labai pritariu minčiai surenkti ekspertų konferencijas, tačiau man svarbiausia yra štai kas, kaip uh, išplatinti Europoje tą informaciją, kuri bus sukeista, kuri bus e, mainomas ekspertų konferencijose, kaip ketinate tai padaryti. Na ir galiausiai paskutinis klausimas. Na, e, jūs suformulavote e, minti pacientai ir profesiniai keliai Europoje. Aš nelabai suprantu, kaž, ką čia turite galvoje. Krista Klas. Dėkoju, ponė tarybos pirmininkė. Na, gal pastebėti, na, mes dabar bandome tarsi susiaurinti tą platų uh, temų spektrą, kurį jūs paminėjote, kalbėdamas apie savo programą. Na taip, sveika gyvensina yra svarbi, ją reikia skatinti, čia galbūt reikėtų pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis, tačiau sveika gyvensina ir jos skatimas ne vien tik tai susijęs su tik tais skiepais, e, vizitais pas gydytoją, bet tai yra susijęs su tokiu žmonių elementariu mokymu. Na ir jeigu aš nemoku tinkamai elgtis su savo uh, kūnu, tai kaip mokėsiu tinkamai elgtis su kultūros istorija? Na, aišku, jūsų problema yra tai, kad neretai tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Taigi, kaip jūs ketinate uh, visą tai suvienyti, apjungti? Uh, Na, demografiniai pokyčiai yra ne sveikatos, o visuomenės problema ir aš manau, kad čia taip pat reikėtų naujų minčių ateičiai. Visą tai, aišku, labai susiję ir su visos visuomenės, kaip po tokios sveikata. Toliau, struktūrinių fondų lėšų tolimesnis panaudamas sveikatos rytyje. Na, tai, aišku, įdomus požiūris, metodas. Aš manau, kad jūs jau dabar uh, taryboje išminta nemažai kelių ir labai svarbu, kad būtų įtraukta ir sveikatos rytis. Jūs neretai, neretai kalbama ir apie tai, kad kaimo vietovėse trūksta gydytojų. Na ir galbūt ieškoti kažkokių būdų, nes tikrai sudėtinga, pažiūrėjau, jeigu yra kaime vienas gydytojas, jeigu jis turi ir praktikoje savo primti ir lankytis pas pacientus, yra naujų iniciatyvų, naujų minčių ir galbūt reikėtų pasinaudoti tą praktiką, Na, nebejo, na, jūs beje, jūs negalite visko įgyvendinti, tačiau Europa pasižymi tuo, kad ji pramina naujus kelius, e, imasi nuo iniciatyvų ir to te galiu palinkėti ir jums. Na, na, Taip, gal ir nereikia praminti naujų čia kelių, bet nebejoju, kad kaimo gydytojai yra svarbus ir čia reikia ieškoti finansavimo šaltinių Karlas Hansas Florentas. Na, taip na, parlamentas tikrai dėjo daug pastangų kovojant su uh, vėžiniais susirgymais, tačiau atsiliekame kovoje su rūkimu. Na, ir tikrai yra dokumentų įrodančių, kaip tai susiję. Taigi, kaip jūs ketinate veikti tą didelį totrukį? Tarkim, vienoje maniškėje valstybėje e, šalyje yra tikrai toks niokojantis dioksino skandalas susijęs ir su nusikalstama veikla. Na ir tas santykis tarp dioksino skandalo ir tarp to, kad Europos Sąjungoje kad Europoje yra tūkstančiai žmonių sergančių vėžių atsiradus dėl rūkimo, tai čia, sakyčiau, man trūksta tam tikros pusiausviros ir tikrai norėčiau paraginti, kad e, dėtumėte čia pastangų, būtų įvasti reikalavimai, skatinantis gamintojų atsakomybę ir panašiai. Dėkuoju, Dagmar Rodberend, norėtų užduoti papildomą klausimą. Na taip, dėkuoju tikėjausi, kad ministras atsakytų bent į dalį mano klausimą susijusiu su informacija skirta pacientams. Na, ar nemanote, kad reikėjo senai pradėti darbą, darbo grupėse neformaliai visą tai sudarinus ir su komisija? Ir ar nemanote, kad kovo mėnesį kovo mėnesį, ar nemanote, kad kovo mėnesį steigta darbo grupė per ateinančius tris mėnesius daugiau nieko nebepasieks? Tai tikrai gaila. Na, tikrai jūs. Labai svarbu, kad kiek įmanoma greičiau būtų įsteigta darbo grupė, kuri nagrinėtų informacijos pacientams klausimus ir kad tos darbo grupės nebūtų, darbas nebūtų vilkinimas. Taip daug klausimų ministrui, prašau, paprašysiu dar sėkiai atsakyti. <clears throat> Áder János képviselő úrnak um, Um, Kalbant apie pono Janoš Ader klausimą ir struktūrinius fondus bei jų lėšų panaudojimą. Ir kiti parlamentarai palėtė šį klausimą, tai aišku yra svarbus dalykas. Ir čia mes kalbame ne tik apie tam tikrų renginių finansinį remimą, mums reikia ir kapitalo investicijų, ir ypač investicijų į infrastruktūrą, kurio, kurios padėtų panaikinti skirtumus sveikatos apsaugos srityje. Per artimiausią pusmetį mes e, tai numatėme kaip savo tikslą ir manome, kad šis klausimas yra vienas iš esminių mūsų prioritetų sveikatos apsaugos rytyje. Taigi norime panaudoti sveikat, e, struktūrinių fondų lėšas. Kalbant apie sveiką gyvenimo būdą, taip pat buvo daug užduota klausimų dėl to ir e, apie kovą su rūkimu. Vienoje iš mūsų konferencijų Action for Prevention buvo paliestas šis klausimas. Ir čia buvo paminėti tokie aspektai - sveika mytyba, kuri yra susijusi, aišku, ir su sveiku gyvenimo būdu, ji daro poveikį, aš čia galvoju apie viršsvorį. Toliau kitas, e, kita svarbi tema yra sportas, fizinis aktyvumas tai yra ypač svarbu vaikams ir jaunimui, bet kita vertus taip pat ir seniorams, nes jiems taip pat reikia sudaryti sąlygas e, pailginti e, sveikus gyvenimo metus, aktyviai sportuojant. Ir trečioji esminė tema buvo rūkimas. E, reikia imtis priemonių, kad galėtume užkirsti kelią rūkimo plitimui jaunimo tarpe. Mes taip pat turime e, žadinti jaunimo, jaunų žmonių samoningumą, kad jie suvoktų, kokią žalą gali sukelti rūkimas, su kokiamis rizikomis sveikatai jis yra susiję. Jau dabar yra e, priemonių, kurios yra skirtos tam, kad būtų sumažintas rūkimas suaugusiųjų tarpe. E, viena iš tokių priemonių yra visiškas draudimas rūkyti tam tikrose patalpose arba e, leidimas rūkyti tik tai tam skirtose patalpose. Šių priemonių buvo imtasi pirmininkaujant kitoms valstybėms. Buvo užduotas klausimas dėl struktūrinių fondų. Čia galėčiau tik tai e, pakartoti, kad mums reikia svarbių kapitalo investicijų, kalbant apie prevencinį skiepijimą. Mes, aišku, negalime jo padaryti privalomu, tačiau prevencinio vakcinavimo dokumentavimas būtų labai svarbus dalykas, ypač kalbant apie migraciją. Todėl būtų labai svarbu turėti konkrečius dokumentus, kuriuose e, matytųsi, ar vaikai yra skiepyti nuo tam tikrų lygų ir ar jų tėvai yra skiepyti. Taip pat viena, kitas Vengrijos pirmininkavimo prioritetas sveikatos apsaugos rytyje yra migracijos srautai. Tai yra E, sveikatos apsaugos specialistų migraciją. Čia norėčiau prisiminti vieną man užduotą klausimą, tai yra labai svarbus klausimas. Pacientai turėtų uh, turėtų turėti asmenį, kuriam jie galėtų patikėti savo sveikatos problemas. Ir čia aš taip kalbėdamas turiu omenyje šeimos gydytoje, na, o šeimos gydytojų jo veikloje turėtų padėti seselės. Taigi yra labai svarbu, kad būtent šioje srityje darbas būtų atliekamas labai kokybiškai ir tai galėtų būti geros sveikatos apsaugos sistemos pagrindas. Todėl būtent e, remiantis šio požiūriu galbūt reiktų ieškoti naujų idėjų, kaip būtų galima gerinti sveikatos apsaugos kokybę. Taip pat svarbu vaidmenį vaidina ir. ir e, personalo lavinimas. Kaip žinote, sveikatos apsaugos sistema yra hierarchinė sistema ir todėl labai svarbu čia atsižvelgti į paklausos ir pasiūlos principus. Paklausa tai yra pacientai, na, o pasiūla yra e, gydytojai, seselės e, tam tikri specialistai. Taigi mes turime siekti pusiausvros tarp šių abiejų aspektų šioje sistemoje ir turime stiprinti abi šias pusės, kad galėtume užtikrinti gerą sveikatos apsaugą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Ir čia būtent migracija yra labai e, svarbi problema, su kuria reikia kovoti. Mes taip manome ir įvairiose įvairiomis progomis, įvairiose konferencijose ir kitose forumuose mes būtent atstovausime šią nuomonę, kaip pirmininkaujanti e, valstybė mes bandysime spręsti šią problemą. poniai Klas, norėčiau pasakyti, kad e, jūs beje taip pat klausėte apie struktūrinius fondus. Atrodo, kad tai iš tiesų yra labai aktuali tema parlamentarams. Kalbant apie sveiką gyvenimo būdą, norėčiau pasakyti, kad e, Tai yra svarbu viso amžiaus gyventojams nuo vaikų iki seniorų. Ir todėl e, ši tema tikrai turi būti akcentuojama. Toliau demografiniai pokyčiai. Jeigu norime šią problemą spręsti sveikatos apsaugos požiūrių, tai reikia akcentuoti seniorų sveikatą, nes kuo jie bus sveikesni, tuo ilgiau jie galės e, aktyviai dirbti darbo rinkoje. Taip pat svarbus aspektai čia yra informacija, informacijos tiekimas ir švietimas. E, taigi piliečių informavimas e, jau turėtų prasidėti nuo vaikystės. Tai yra, turime pradėti informuoti jau vaikus mokyklose, nes jau vaikai ir jauni žmonės turi su, sąmoningai suvokti, kas yra sveikas gyvenimo būdas, bei e, turėtų suprasti, kaip veikia žmogaus kūnas, žmogaus organizmas. Tokiu būdu taip pat galima skatinti vaikus gyventi sveikai. ir e, reikia padėti vaikams ir jaunimui gauti tokių žinių, kurios padėtų jiems vėliau, kai jie suauks, e, gyventi sveiką gyvenimo būdą. Taigi informuoti piliečius reikia pradėti jau nuo vaikystės, nuo mokyklos. Kalbant apie rūkimą, kovą su rūkimu, aš jau minėjau konferenciją Action for Prevention, kur mes e, nagrinėsime šią temą. Kalbant apie in, pacientų informavimą, norėčiau pa, padėkoti Jums už šį papildomą klausimą, kad pakartojate klausimą. Mes jau gruodžio mėnesį kalbėjome apie tai, kai rengėmės pirmininkavimui, mes kalbėjome apie tai su atsakingu komisaru ir paprašėme jo atitinkamų dokumentų, bet jau dabar. Uh, e, bandysime mažinti tą atsilikimą. Dėkoju, ponė pirmininkė, už šias išsames diskusijas apie sveikatos apsaugą. Matote, kaip šioms diskusijams pasirengia mūsų komiteto nariai. Jie iš tiesų yra tam tikrus ryčių specialistai ir yra daug klausimų, kurie e, juos domina. Ir e, mūsų laukia dar teisėkuros darbas per šį artimiausią pusmetį ir tikėsime, kad mums kartu pavyks įgyvendinti atitinkamas užduotis ir padaryti viską, kad piliečiai būtų geriau informuojami. Action for Prevention e, skamba tikrai labai gražiai šitas pavadimas ir, ir yra daug sudėtinių dalių šios temos. Sveikas gyvenimo būdas, sveika mytyba, kova su e, priklausomybėmis, tai yra rūkimu, alkoholizmu ir panašiai. Ir e, taip pat nuolat pabrėžiama tema yra skirtumai tarp 27 valstybių narių sveikatos apsaugos sistemų ir su tuo yra susijęs taip pat ir sveikatos apsaugos specialistų migracija. Ir čia jūs teisėtai akcentavote tokius aspektus kaip švietimas, lavinimas ir geresnės galimybės. Taigi mes jums siūlome savo bendradarbiavimą. Jūs paminėjote daug konferencijų, kurias surenksite per šį pusmetį. Jūs kviečiate mus į tas kon konferencijas. Tikiuosi, kad kolegos pasinaudos šiuo kvietimu ir apsilankys tose konferencijose. Dėkoju Jums už tai, kad atvykote ir linkiu Jums sėkmės. Pone pirmininkė, gerbiamos ponios, gerbiami ponai, gerbiami parlamentarai, norėčiau labai nuoširdžiai Jums padėkoti ir tikiuosi, kad mes galėsime ateityje atsakyti į tuos klausimus, kurių, į kuriuos šiandien šimtų procentų negalėjome atsakyti. Manau, kad atsakymus jūs rasite mūsų šio pusmečio veikloje. Norėčiau dar kartą jūs patikinti, kad mes norime su jumis bendradarbiauti. Tai yra mūsų darbo pagrindas. Ačiū.